Dabar steiksiu žodį komisarui e, Stilienidas, kuris ir atstovauja ponę Mogerinį. Tragedy... Dėkui, pirmininkė. Ši tragedija yra liūdnas priminimas tų tragedijų, kurias stebė išgyvena Afganistanas nestabilumo karo ir konflikto kontekste. Per pastarąsias dvi savaitės pamatėme, džihadistų sukilėlių veiksmus šiaurės, šiaurėje rytuose šalies. Ir e, jie grasina e, įstatymų viršenybei, valdysenai, valdymui, pagrindiniams laisvėms, moterų laisvėms ir galimybė naudotis pagrindinėmis e, paslaugomis. E, mes turime sustiprinti mūsų paramą nacionalinės vienybės vyriausybė kovojant su Talibanu ir užtikrinti, kad Afganistanas išliks aktarptautinėje darbo tvarkėje. E, Konduse ir aplink jį vykstantis įveikiai e, rūpi ir kelias surūpnimo mums visiems. E, Talibano išpoliai sukūrė labai rimtą humanitarnę situaciją civilių atžvilgių ir pati situacija yra labai trapi ir nestabili. E, e, rūks, rūks, spalio trečią dieną įvykęs e, apšaudimas ligoninės gydytojų be sienų yra labai tragiškas įvykis. Aš taip sakau kaip žmogus ir taip pat kaip gydytojas. E, ligonės ir medicinos personalas pagal tarptautinę humanitarę teisę yra apsaugoti. Jie niekada negali būti išpolio objektas. Naujausi pranešimai rodo, kad 12 gydytojų be sienų darbuotojų žuvo, taip pat 10 pacientų, įskaitant 3 vaikus. Mūsų mintys yra su visomis aukų šeimomis, gydytojais, medicinos personalu ir humanitarniais e, pagalbos darbuotojai. Mes taip pat galvojame apie visus tuos, kurie yra Afganistane ir konflikto zonose pasaulyje, kurie savo laiką, įgūdžius, savo gyvybę skiria tam, kad padėtų karo aukoms, išsaugotų jų gyvybės ir pagerintų jų gyvenimo sąlygas. Gydytojai be sienų E, dirbo toje ligonėje kunduze ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Ir ne tik ten, aš pats esu matęs daug kartų lankydamasis krizės zonose, kaip atsidavusiai e, jie dirba ypatingai sudėtingose situacijose. Gydytojai be sienų e, dirba ten, kur beveik visi pasitraukia. Aš kaip humanitarnės e, pagalbos e, koordinatorius, noriu paminėti jų darbą e, Libijoje, Seraleonėje, Gynėjoje, ebolos krizės metu, atsidavimas gydytojų be sienų drąsa padėjo kontroliuoti, sukontroliuoti, suvaldyti ebolos epidemiją. Dabar grįžkime į Afganistaną. Afganistano moteris ir vaikai kenčia nuo baisių humanitarinių uh, pasiekmių po beveik trijų dešimtmečių karo ir konflikto. Ne tik e, gydytojai be sienų, bet ir kitos humanitarinės organizacijos turi būti e, paminėtos, e, jų darbas turi būti įvertintas, dirbant tokiamis sudėtingomis sąlygomis. Europos parlamentas puikiai žino, ką reiškia pagerbti humanitarinius darbuotojus ir žmogaus teisų gynėjus. Mes visi jiems labai daug skolingi Kaip ir e, kitose humanitarinėse situacijose, humanitariniai e, darbuotojai moka savo gimybėmis, kad padėtų labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Mes e, Įvertindami tų organizacijų darbuotojus turime taip pat būti tvirti ir reikalauti, kad jų gyvybės būtų apsaugotos taip pat ir gyvybės bei rumas tų, kuriems jie padeda. Ši tragedija rodo, E, e, koks pavojus e, kyla miestuose civiliams gyventojams konfliktų metu ir visi turi daryti viską, ką gali, kad būtų padarytas skirtumas tarp karinių ir civilinių objektų, įskaitant medicinos įrenginius ir objektus. Reikia siekti apsaugoti medicinos personalą ir įrangas. Afganistano prezidentas e, pasakė, kad e, misija, e, kuri vykdoma NATO ir kitų pajėgų, turi siekti apsaugoti civilius gyventojus tokiuose operacijose. Jis pabrėžė, kad vietos ir užsienio pajėgos turi siekti ne apšaudyti civilinių įrenginių tuo pačiu metu Afganistano nepriklausoma žmogaus teisų komisija e, paragino atlikti tyrimą dėl galimų karo nusikaltimų, e, kuriuos e, galimai vykdė Talibanas praeitą savaitę Kontuso mieste. Ši organizacija kreipėsi į saugumo ir teises organizacijas e, siekdama užtikrinti, kad būtų įvytas teisingumas. Gydytojai be sienų ir jungtinės tautos paragino, kad būtų atliktas išsamus e, šio apšaudimo tyrimas. E, ir Afganistano vyriausybė taip pat užtikrino, kad bus atliktas išsamus tyrimas. Mes tikimės, kad labai greitai paaiškės e, rezultatai ir jie bus labai aiškus. Tačiau ši tragedija yra labai rimtas priminimas to e, fakto, kad Afganistanas turi e, išbristi iš dešimtmečius trunkančio konflikto, dar labai daug iššūkių laukia tos šalies. Reikia E, dirbti ir toliau, sutelkti pagrindinius veikėjus, kad būtų galima atnaujinti Afganistano saugumo strategiją. Tačiau e, daug dėmesio reikia skirti ir vietos e, valdymo lygmeniui, kad būtų susijęti gyventojai, palaikytų glaudesnius ryšius su vietos vyriausybė. E, taip pat reikia užtikrinti, kad veiksmingai būtų veiksmai įgyvendinami ir Afganistano e, valdžia ir žmonės turi sitraukti į šį sudėtingą procesą. Dėl neatidėliotinų veiksmų mes norime greitai įvertinti e, papildomos humanitarnės paramos poreikius. Mes taip pat raginame Afganistano vyriausybę užtikrinti geresnį humanitarinių paėgų patekimą į Kunduzą, taip pat humanitarnės oro paslaugas norime pagerinti, žiūrime į galimybę atverti humanitarnį koridorių į Kunduzo provinciją. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad visi regioniai veikėjai susitelktų ir siektų įtvirtinti ilgalaikę taiką. Tai yra mūsų diplomatinio darbo uh, elementas ir mes su visais tarptautiniais veikėjais praeitą savaitę apie tai kalbėjome aukšto lygio konferencijoje vykusioje e, kartu su Junktinių tautų generalinė asamblėje. Europos Sąjunga ir toliau dirbs su nacionalinės vienybės vyriausybė šiuo sudėtingu laikotarpiu. Mes e, padėsime jai ir taip pat sieksime padėti visiems Afganistano žmonėms. Labai ačiū Jums uždėmesi. Ačiū komisijos nariui Stalienydis. Toliau politinių frakcijų vardu, ponas Danžan, EPP vardu. Labai ačiū, pirminkė, komisijos nariai. EPP frakcija pirmiausiai norėtų išreikšti savo užuojautą šeimoms tų 22 aukų. Mes turime e, atidžiai įvertinti šį aviacijos smūgį ir e, išaiškinti, kas yra dėl to kaltas. Po keletos dienų, po keleto dėlsimo dienų jungtinių tautų vyriausybė e, pripažino, kad e, vis tik tai buvo sugriauta vienintelė ligonė konduse ir taip pat nežiūrint to, kad gydytojų be sienų organizacija buvo aiškiai nurodžiusi, kur veikia ta ligoninė. Padėtis Afganistane kelia didelį susirūpinimą. Talibano išpoliai prie Kunduzo taip pat veiksmai arti Turkmenistano ir kitose trijose e, provincijose e, e, Afganistano šiaurėje rodo kad vakarų veiksmai yra reikalingi. Matome, kad yra daug grėsmių, tačiau e, Talibanas plečia savo veiksmus į kitas teritorijas, pradeda veikti plačiau, įgyvendamas e, vakarams padedant e, mokymo programos, tačiau Afganistano pajėgų pajėgumai kol kas nėra pakankamai išplėtoti. Ir matome, kad talibanas e, valdo kai kurias teritorijas ir toliau islamo valstybė taip pat veikia Afganistane ir e, verbuoja masiškai žmonės dažnai į Afganistaną atvyksta ir Centrinės Azijos piliečių, pirmiausiai iš Uzbekijos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į Afganistano Pakistano sieną, kur veikia tūkstančiai islamistų. Tai rodo, kad e, reikia sutelkto ypatingai didelio tarptautinio dėmesio Reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir su kaiminėmis valstybėmis, įtraukiant Kiniją ir Rusiją, kad, e, kadangi padėtis negali nieko palikti abejingo. Mes e, taip pat matome kitas krizės arčiau mūsų, kurios susijusios tiesiogiai su mūsų saugumu, tačiau nereikia pamiršti ir padėties Afganistane. E, daug problemų e, susijusių su istorinėmis priežastimis, bet reikia nepamiršti, kad 2001 metais e, NATO vadovaujant buvo imtasi tam tikrų veiksmų, kurie sukūrė teisėtą pagrindą mums veikti toliau. Labai ačiū. Toliau e, ponas Kan, keturias minutės, prašom, socialdemokratų vardu. Extend our... Pirmininkė, savo frakcijos vardu norėčiau pareikšti gilę užuojaudą visų e, žuvusių šeimoms ir draugams. Mes galvojame apie tas šeimas ir mes turime padėkoti ir pagerbti gydytojų besienų mm, darbuotojams, kurie drąsiai e, dirba toje teritorijoje taip pat turime galvoti ir būti dėkingi kitose pavojingose pasaulio zonose dirbantiems gydytojams ir medicinos personalui. Ligoninės buvimo vieta, detalios geografinės koordinatės buvo praneštos. Dešimt ligonių, iš kurių 3 vaikai ir 12 medicinos darbuotojų žuvo per šį išpolį. Mes, mūsų frakcija, griežtai smerkėme šį išpolį. Pagal tarptautinę humanitarinę teisę ligoninė yra ligoninė. Ir ten esantis žmonės yra pacientai ir medicinos personalas. Ir e, vykdyti išpolius prieš tokius objektus yra nusikaltimas, bet kokiose aplinkybėse, e, turint omenyje, kokios rimtos pasiekmes ir kokie rimti humanitarnės teisės pažeidimai būtina užtikrinti, kad būtų atliktas nepriklausomas ir išsamus tyrimas, užtikrinant maksimalų skaidrumą ir kad tie, kas atsakingi už šį išpolį, būtų mm, patraukti atsakomybėn. Matome, kad kai kurios kovos su terorizmu mm, priemonės kertasi su tarptautinė e, teisė. Mes Matome, kokie yra sprendimai priimami Junktinėje karalystėje, taip pat JAV nuolat neteisėtai pažeidžia Pakistano oro erdvę ir sukelia um, civilių mirtis. Mes turime vengti tokių situacijų tarptautinės teisės pažeidimų. Uh, jų negali būti uh, prisidengiant kova su terorizmu. ES turi labai griežtai reaguoti. Turime užtikrinti žmogaus teisų laikom, laikymasi ir įstatymo virs, viršienybę. Mes turime pasmerkti Talibano veiksmus. Talibano veikla Kunduze ir aplinkinėse teritorijose turi būti sustabdyta. Mes turime skirti paramą legaliai vyriausybei mes turime užtikrinti tinkamą saugumo padėtį ir tarptautinė bendruomenė turi to siekti dėrybų keliu. Turime taip pat skatinti regioninį bendradarbiavimą siekiant ilgalaikės taikos ir saugumo regione. Bendradarbiavimas su Pakistanu šio požiūriu yra itin svarbus. Mes vertiname jų mm, indėlį į taikos proceso siekimą ir turime užtikrinti bendradarbiavimą tarp Kabulo ir Islamabado. Džiaugiamės, kad e, yra pasiūlyta pagalba Kunduzo gyventojams. Mes e, matome, kokios yra pasiekmes nestabilios situacijos e, Afganistane. Labai daug vietos gyventojų palieka šalį. Daugiau nei 30 mečius Afganistane trunka kariniai konfliktai. Gyventojams ten būtinai reikia taikos. Iš tikrųjų, tai, kas atsitiko su ligoninė, yra klaida, tačiau dabar turi būti įgyvendintas nepriklausomas tyrimas. Ir tai, kas bus daroma toliau, tolesni veiksmai e, bus reikšmingi ne vien Afganistanui, bet ir kitoms pavojingoms e, teritorijoms. Mes turime užtikrinti, kad situacija nebepasikartotų. Ačiū ponui Kadn. Dabar pusantros minutės Ekar frakcijos vardu ponui Demes Mekar, prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. EKR frakcijos vardu aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą e, žuvusių šeimams ir artimiesiems. Mūsų visus e, sukrėtė šis įvykis ir mes irgi reikalaujame nepriklausomo tyrimo. E, kaip galėjo atsitikti taip, kad buvo įvykdyta oro ataka prieš nevyriausybinės organizacijos ligoninę? Amerikiečiai jau 14 e, metų e, atlieka įvairius veiksmus Afganistane ir tai, kas įvyko, yra tikrai netleistina. Yra būtina užtikrinti e, medicinos personalo saugumą Na, o jeigu planuojama panašia ataka, tai e, medikai be sienų organizacijos darbuotojai visų pirma turėtų būti apie tai įspėti. Taip pat tenka apgailestauti, kad Afganistane e, e, šiuo metu nėra gynybos ministro. Vyksta daug nesutarimų ir tarp valstybės prezidento, ministro pirmininko. E, JAV nesilaikė savo mandato ir tikrai e, keista, kad e, taip galėjo atsitikti. Toliau ponas Užsrevičius, Alde frakcijos vardu. Prašom, dvi minutės. Mr. Chairman, Commissioner, colleagues. Pirmininkė, komisijos nariai Alde vardu norėčiau pirmiausia išreikšti giliausią užuojautą Kunduzo aukų šeimoms. Pasirinkta ligoninė kaip taikinys, tai lemtinga klaida. Tačiau strategijos priežastis Šios tragedijos priežastis vis dar yra neaiškios, taigi mes raginame Afganistano vyriausybę nedelsiant pradėti išsamų šios tragedijos tyrimą. Tai, kas atsitiko Kunduzė, yra um, nelaimingas atsitikimas tragedija, bet negalime ją žiūrėti kaip į atskirą izoliuotą įvykį. Uh, talibanas um, pasistumėjo gerokai į priekį užpolės Kunduzą. Um, Talibano pajėgos. Um, išaugo šešis kartus per paskutinius septynis ar aštuonis metus ir naujieji Talibano nariai yra iš taip pat ir iš buvusių sovietinių Centrinės Azijos Respublikų ir tai yra labai neraminantis duomenys. Mūsų veiksmų nesiemimo pasiekmes gali būti tragiškos, mes negalime ignoruoti e, tos beprecedentinės paramos, mm, mm, kuri, kurios susilaukė mm, Talibanas. Mes negalime kartoti tų klaidų, kurios buvo padarytos e, Irake ir Sirijoje. E, ir negalime nieko nedaryti. Mūsų pastangos Afganistane yra per silpnos. Mums reikia koordinuotos strategijos ir karinės, ir vystimosi ir regioninės ir vietos um, suinteresuotos šalis turi būti įtrauktos, taip pat ir tarptautinės organizacijos. Mes turime dėti bendras pastangas, siekdami užtikrinti saugę Afganistano ateitį. Dabartinis e, sumišimas ir e, neveiksnumas e, sukelia tokią padėtį, kuri yra itin nepalanki Afganistano piliečiams. Labai ačiū ponui Auštre, e, pono Auštrevičiui. Dabar pane Konečina, e, prašom, guo e vardu. Dvi minutės. Ačiū. Ponas ir ponai, aš visų pirma noriu padėkoti už tai, kad paremėte mūsų pasiūlymą aptarti šį klausimą plenarinėme posėdėje. Atėjo laikas atsisakyti mąstymo vien tik tais teigiamai arba neigiamai. Matome, kas atsitiko. Buvo subombarduota ir sugriauta vienintelė e, regiono ligoninė, žuvo beginkliai e, gydytojai ir pacientai. Tai yra e, žiaurus nusikaltimas, neturiu kitų, kitų žodžių apibūdinti tai, kas e, įvyko. Šeštadienį buvo brutaliai pažįsta tarptautinė teisė ir e, ką mes girdime vietoje atsiprašymo, girdime tik išsusukinėjimą. Mes nuoširdžiai užjaučiame aukas ir jų artimuosius ir mes turime užtikrinti, kad būtų atliktas išsamus tyrimas. Tai yra e, vienintelis būdas išsiaiškinti, kas yra kaltas. Tai yra vienintelis būdas parodyti, kad tarptautinė teisė vienodai taikoma visiems. Nėra, ne, nereikia taikyti e, dvigubų standartų, kai įvykdomas toks e, barbariškas išpolis. Atsiprašymo neužtektų. E, netgi jeigu ir atsiprašytų ta šalis, e, kuri save laiko demokratijos ir civilizacijos saugotoje. Jeigu niekas nebus nubaustas, tai kam reikia kurti iš viso tarptautinę teisę? Uh, Baigdama dar kartą noriu pareikšti užuojautą aukų ir e, gydytojai be sienų e, organizacijos e, gydytojų šeimoms. Labai ačiū. Toliau pusantros minutės kolegai Lambert, kuris pasisakys žaliųjų frakcijos vardu, prašom. Jean Lambert, ačiū pirminkė. Kaip komisijos narys e, sakė, mes daugelis mūsų susidūrėme su gytojais be sienų, kurie dirba daugelį sudėtingų pasaulio e, vietų, regionų reikia juos įvertinti, pagerti, nes jie nedaro skirtumo tarp paciento tautinės priklausomybės, e, e, etinės priklausomybės ar religijos. Tai reiškia, kad gydytojai be sienų ir kitos labdaringos medicinos organizacijos e, dažnai, tiksliau visuomet, įgyja vietos gyventojų pasitikėjimą, nežinant to, kad jų nemėgsta vyriausybės. Mes turėtume išreikšti užuojautą tiems, kurie neteko savo draugų, kolegų ar artimų, mylimų žmonių. Žmonės turėtų jautis saugus toje vietoje, kurie, kurie jie yra gydomi, ypač tokioje e, ligoninėje, apie kurią kalbame. E, Vėl kyla klausimas, kas iš tikrųjų turima galvoje, kai sakoma tikslus apšaudimas ir kokia yra vertė tokio apšaudimo, tokių anskridžių. E, ar tai yra karo nusikaltimas, bet kokiu atveju tai yra labai rimtas tarptautinės humanitarnės teis, teisės pažeidimas. Kaip ir gytojai be sienų ir kiti mes raginame atlikti nepriklausomą tyrimą, kad ir koks nepatogus jis būtų, tačiau atskaitomybė yra esminės svarbos. Ir kaip aš e, sakiau, visi karo nusikaltimai turi būti ištirti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar vieną minutę ponui Korao, kuris pasisakys FDD frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas, mėly kolegos. Jau e, e, girdėjome, ką pasakė kiti kolegos ir panašu, kad e, problema dėl Talibano dar labiau paštrėjo. Kalbama apie taikos palaikymo misiją Afganistane. E, bet jeigu suvestumėm e, tokią frazę į Google paieško sistemą, tai labai daug e, rastumėm pranešimų apie įvykusias klaidas. Bet iš tikrųjų tos klaidos yra karo nusikaltimai. Pagalvokime apie tai, ką galėtumėm padaryti po to, kai įvyko E, išpalis e, Kunduze, kurio metu e, žuvo gydytojai. Turėtumėm pareikalauti, kad būtų atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris turėtų atnešti ir rezultatų, nes tie, tos aukos, kurias nužudė JAV, netgis kad ir kokį tyrimą atliktumėm, tas tyrimas negražins žuvusiems žmonėms gyvybių. Labai ačiū. Toliau kolega Borgėzijo vieną minutę. Prašom, NF frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, komisija vengia tiesiog atsakyti pateiktą klausimą ir nelabai e, suprantu, ką ES masto apie tai, kas atsitiko. Tai klaida, karo nusikaltimas. ES dažnai kalba apie savo vertybės, O dabar e, ne, e, nieko nesakome, kai e, yra žudomi civiliai Dresda mieste ir kitur. ES turėtų sukaupti drąsą ir pasakyti tiesą. Kaip kad sakė ponas Mandzoni, iš tikrųjų mes visą laiką turėtumėm sakyti tiesą ir panašu, kad tą turėtumėm daryti ir dabar. Labai ačiū kolegai Borgezijo. Na, dabar dar suteiksiu žodį e, e, Europos komisijos atstovui Stilienidis, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, kolegos. Labai Jums ačiū už šį pasikeitimą nuomonėmis. Matome sutarimą dėl to, kad reikia reikalauti, kad būtų atliktas konkretus tyrimas ir kad tikimasi iš jo labai konkrečių rezultatų. Norėčiau pakartoti svarbiausius dalykus. Europos Sąjunga ir toliau dirbs su nacionalinės vienybės vyriausybė šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tai labai svarbu. Mes palaikysime šią vyriausybę ir darysime viską, ką galime, kad e, padėtume e, tai šaliai po talibano režimo žlugimo. Man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas, tai yra būtina sąlyga norint užsitikrinti bet kokios pažangos vietoje Afganistane. Europos parlamentas, visos ES institucijos, mes tikimės, e, kaip galima greičiau, pamatyti tyrimo rezultatus. Dar kartą Jums ačiū už šią diskusiją. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū komisarui Stiljanydis. Tuo ar baigiame.